Il presidente. Buongiorno. Buongiorno. Labą dieną visiems, labą dieną gausiai susirinkusiems lankytojams. Skelbiu, kad mūsų posėdis tęsiamas. Vakardienos posėdžio protokolai buvo jums išplatinti. Jeigu niekas neturi pastabų,